tikslų, 3.20 tikslų iki 20 metų. Mes tikimės bendraudarbiauti su jumis ir sieksime gerų bendrų politinių sprendimų šiems tikslams įgyveninti. Ačiū komisarui, rytoj bus balsuojama dėl šio pranešimo. Paskutinis darbo tvarkės punktas šiandien yra e, pono konsolino pranešimas dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. Keturioms minutėms žodis teikimas ponui konsolino. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Šiuo metu, kai Lisbono sutartis Europos vaidmenį daro svarbesniu piliečiams, e, problema kovojant su sukčiavimu tampa svarbesnis. Mūsų pranešimas yra bendrų pastangų rezultatas. Mes kalbame apie audito rūmų 8 metų ataskaitos išdėstytos reikalus. Mes matome, kad pažeidimų finansinis poveikis mažėja. 7 metais buvo, jis buvo 4 milijardai, o 1 milijardas, o dabar 700 milijonų. Daugiausia problemų yra su e, struktūriniais fondais ir sanglaudos fondais. Tačiau e, iš pranešimo neaišku, kur yra kritinė situacija ir kur yra situacija kontroliuojama. Ir pastaraisiais mėnesiais e, atlikta analizė reiškia du dalykus, kad valstybės narės turėtų atsakingiau ieškoti pažeidimų, turėtų pateikti būtiną informaciją, kad galėtume kovoti su sukčiavimu, švaistimu. Taip pat turime nu, pateikti naujus pasiūlymus ir naujus metodus, užtikrinant, kad Europos priemonių įgyvenimas būtų veiksmingesnis. Turime taikyti geresnę administracinę procedūrą, kad pagerintume uh, projektų kokybę ir pliečių gyvenimo kokybę. Todėl parlamentas pabrėžia kai kurios parlament prioritetus. Olafas turėtų pateikti 27 skirtingas formas ir atidžiai išnagrinėti visų valstybių narių strategiją kovojant su sukčiavimu ir pažeidimais, panaudojant ES fondus. Turime aiškių kelio gairių kiekvienai valstybei nariai dėl jų kontrolės planų ir valstybės narės turi pagerinti savo audito kokybę. Turime sumažinti pažeidimų skaičių labai smarkiai Turime įsteigti programą reguliavimo ir teisėjų kuros supaprastinimui, tai labai svarbu struktūriniams fondams. Ir daug daugiau pastangų turime dėti kovodami su korupcija, finansiniais nusikaltimais ir iššvaistimu viešųjų pirkimų srityje. Šiemet matome, kad pažangos jau yra pasiekta su komisijos pagalba. Taip pat pateikta pasiūlymų E, sprendžiant svarbiausias problemas šiose srityse. Turime imtis veiksmų ir dėl lengvatinių mokesčių e, teritorijų problemos. Reikia gerinti Europos fondų panaudojimo skaidrumą, kovojant su sukčiavimu ir korupcija. Na, o Olaf turėtų būti visiškai nepriklausomas savo veiksmo, veikloje, o valstybės narės, narės turi su juo bendradarbiauti visiškai. Reikia užtikrinti, kad Olafo personalas būtų aukštos kokybės ir toliau turime aptarinėti bendros viešųjų pirkimų sistemos sukūrimą visoje Europoje, kad ES fondai būtų panaudojami skaidriau. Todėl bet koks manipuliavimas ar išnaudojimas turi susilaukti atkirčio, kad galėtume galėtume skurti tinkamas priemonės panaudoti sanglaudos ir struktūrinius fondus tinkamai. Reikia panaikinti iškraipimus, kurie dar egzistuoja bendrijos biudžete. Ir reikia čia siekti daugiau pažangos, įskaitant finansinį valdymą. Jeigu mums tai padaryti, padaryti pavyks, jeigu visos institucijos dirbs kartu, tai tikrai mes žengsime žingsnį į priekį, kuriant stipresnę ir viengesnę Europos Sąjungą, kuri patenkintų mūsų piliečius poreikius geriau. Ačiū. Toliau e, spontaniškai pasisakantieji. Pirmiausia, ponia Makovai. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Kaip EPP šešėlinė pranešėja, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitiems kolegoms iš politinių frakcijų už puikų bendradarbiavimą. Mes ypač daug dėmesio skiriame skaidrumo ir viešųjų pirkimų gerinimui, nes tai yra uh, sritis, kur daugiausia pasitaiko sukčiavimo ir korupcijos. Be to, ES fondų gavėjai turėtų būti skelbiama vienoje svetainėje pagal tos pačius kriterijus. Taip pat reikia, kad būtų kvalifikacijos pripažįstamos uh, abipusiškai. Olafo veikla turėtų būti remiama smarkiau, mums reikia statistikos ir priežasčių paskelbimo tais atvejais, kuomet e, valstybės narės nekreipia dėmesio į Olaf ataskaitas, o tai pasitaikė 103 atvejais. Bendrovės, kurios veikia per uh, lengvatinės mokesčių šalis, uh, turėtų neturėti prieigos ES e, teritoriją, jeigu jos atsisako bendradarbiauti su ES. ES turi griežtai kovoti su korupcija ir sukčiavimu kaip su prioritetinė sritimi. Ačiū, ponė Makovei, ponas Keliai. Manau, neperdėsiu pasakydamas, kad dabartinė ekonomikos krizė yra sukelta moralinės krizės, kuri susijusi su korupcija ir nesilaikymų solidarumo principų. Dosnumas, integralumas, solidarumas E, jeigu tos savybės būtų e, svarbiausios įmonėms, tai vargu, ar mes būtume pakliuvę į tą situaciją kaip dabar. E, Airijoje žmonės naudojosi socialinėmis išmokomis tiek Airijoje, tiek Šiaurės Airijoje, tiek uh, Junknė karalystėje. Ir uh, iš tikrųjų buvo žaidžiamas pingpongas ir bankai čia prisidėjo, kad niekas paskui nebesuprato, kokia yra reali padėtis. Mes dabar turime užtikrinti, kad sukčiavimo atvejai nebepasikartos ir tie, kurie yra atsakingi, bus nubausti tiek ES mastu, tiek kitais lygmenimis. Dėkuoju, ponė Keli, komisarė. Ponas pirmininkė, gerbėmėjai nariai, savo kolegos komisaro Šemetos vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už šį pranešimą ir pateiktus pasiūlymus, kaip e, geriau apginti sąjungos finansinius interesus. Komisija vertina tai, kad parlamentas labai pabrėžė, jau egzistuoja bendra atsakomybė tarp ES institucijų ir valstybių narių. Dar norėčiau porą pastebėjimų pateikti dėl valstybių narių pažeidinėjimo atvejų ataskaitų Olafas yra parengęs specialią sistemą, kuri yra vadinama sistem, informacijos apie pažeidimų sistemą ir valstybės narės turi apie pažeidimus e, pranešti. Struktūriniai fondai yra sritis, kuri kelia mums ypatingą susirūpinimą tiek komisijai, tiek parlamentui Komisija ėmėsi griežtų veiksmų, kad mm, pašalintų trūkumus silpniausiose sritise ir numatyta veiksmų e, programa yra dar aštuntaisiais metais. Taip pat siekėme supaprastinti taisyklės su kolega komisijos nariu Šemeta mes ir toliau stengsimės uh, su mažinti klaidų kiekį sanglaudos politikos srityje. E, valstybės narės dar turės e, pateikti ataskaitas dėl 2006 e, metų programų įgyvendimo ir įrodyti, kad pagalba suteikė naudos. Taip pat komisija bendradarbiaus su valstybių narių institucijomis, kad užtikrintų, jog jos visiškai prisimtų atsakomybę bendrajame lėšų valdyme pagal naujosios Lisabono starties nuostatas. Daug padaryta užtikrinant skaidrumą e, tarp ES naudos gavėjų komisija e, mano, kad skelbti apie naudos gavėjus privalo valstybės narės ir informacija turi būti pateikta viename portale e, kiekvienoje valstybėje narėje ir kad valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionaliniai portalai bus sujungti su ES bendrojų portalu. Dabar norėčiau dar padėkoti pranešėjui, kuris e, labai aiškiai pasisakė apie Olafo veiklą. Mano kolega komisaras Šemeta visiškai supranta, kad Olafas pirmiausia turi atlikti tyrimus, nors Olafas turi ir kitų rimtų užduočių, pirmiausia, sukčiavimo prevencijos srityje. Tai Mes taip pat e, suprantame, kad Olafas turėtų koncentruotis ties svarbiausiais atvejais, o kitos institucijos turi užsimti smulkesnių atvejų e, tyrimu. Komisija e, yra nustačiusi tam tikras žemasias ribas dėl tyrimo pagrindo. Olafas ir e, integruota administracijos ir kontrolės sistema e, bendradarbiauja, užtikrinamas yra darbuotojų apmokymas ir dirbama ties abiems pusėms svarbiais klausimais. Dėl procedūrinių teisių 9 e, metų gruodį pat tvirtintas naujas e, vadovas dėl Oravo, Olafo darbo. Jis pateiktas ir parlamentui ir ten yra aiškiai pasakyta, kokios yra Olafo darbuotojų teisės. Ir tai bus įtraukta į Olaf e, naująjį reglamentą, tam tikri aspektai. E, komisija taip pat pateiks savo pasiūlymus parlamentui ir tarybai dėl Olafo veiklos reformų Ir e, komisaras Šemeta apie tai kalbėjo susitikime su biudžetos kontrolės komitetu Liepos mėnesį. Kalbės apie tai Liepos mėnesį. Ačiū, ponas pirmininkė. Ačiū, komisarė. Dėl šios rezoliucijos bus balsuojama rytoj. Pone Bazesku norėčiau paprašyti įtraukti mano kalbą šią temą, nes galbūt e, jūsų kolega mane, kad jeigu čia tas pats komisaras, tai ir temos yra kažko susijusios. Pirmininkas, jūsų kalba bus įtraukta į protokolą prie šio darbo tvarkės klausimo. Jūsų pastangos nebuvo